herr präsident! ich darf sie bitten platz zu nehmen meine damen und herren! ich erkläre die am. skelbiu lapkričio dvidešimt septintą dieną nutraukta nutrauktos plenarinės sesijos pratęsimą gerbiami ponės ir ponai. Mili kolegos, žiniasklaidos laisvė ir nuomonių įvairovė yra pagrindinės ES vertybės, o Turkija yra šalis kandidatė, su kuria deramės dėl stojimo.